Ta. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Balsavimas vyks rytoj. Kitas posėdis vyks rytoj, gegužės 12 dieną 2016 metų prasidės pusė devinių ryte, vyks iki dviejų po pietų, po to nuo trečios iki penktos po pietų. Darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento interneto svetainėje. Dėkoju visiems už dalyvavimą. Pirmininkas dėkoja taip pat ir vertėjams. Labą naktį.